А, gal pradėsime? Maybe we'll start. Yeah? Yes, we can start. Uh, dear colleagues. Mėly kolegos, labai malonu Jūs matyti ir pradėkime komiteto posėdį. Kalbės lietuviškai. Patvirtinti savo darbo atvarkę. Darbo tvarkė yra du pakeitimai. Tai pirmiausia, šešto punkto nėra, nes na, negalėjo atvykti e, prancūzijos ministrė ponia e, Lorenz e, Razignol. Ir taip pat yra išbrauktas dešimtas e, punktas balsavimo, nes mes įteiksime e, vėliau šitą rekomendaciją dėl moterų padėties komisijos jungtinių tautų. Ar galim pritarti tokiai darbo atvarkiai? Jeigu pritarėm, tada einam toliau, patvirtinsim. Trečias punktas tvirtinam 2017 metų sausio 9 dienos protokolą. Ketvirtas punktas – pirmininkės pranešimai. Turiu vieną e, pranešimą. E, noriu informuoti, kad mūsų FAM komitetas nuo šiol taikys principą komitetas be popierių o tai reiškia kad nuo šiol balsavimo lapus ir kitus svarbius dokumentus kiekvienam posėdžiui rasite intranete arba internete tačiau komiteto posėdžio kambaryje nebebus popierinių dokumentų o komiteto posėdžio metu e, popierinė versija bus teikiama tik tai e, komiteto posėdžio darbotvarkė. Ir dabar pereisim prie balsavimo. Ar esam pasiruošę? Balsavimo korteles turime. Uh, seven point on the agenda, draft report. Septintas darbo tvarkės klausimas e, - lygybė tarp vyrų ir moterų Europos Sąjungoje. E, pranešėjas yra Ernestas Urtasun. 23 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 135 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 25 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 26 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Yes. You need, you, you want to... Norite patikrinti? Tuomet tikrinkime. Tikrinkime 26 kompromisą. Prašau balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigiamas. Priimta. Please show your hands, raise your hands, ok? Prašau kelti rankas, aiškiau. 181 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau. 154 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 155 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigiamas. Priimta. 157 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 153 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 27 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 30 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę priimta. 175 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 178 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 179 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 180 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 32 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 31 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 166 pakeitimas, kas už, kas prieš, atsiprašau, sako pirmininkė. 168 Šeštasis pakeitimas yra iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikę priimta, antroji dalis kas už, kas prieš susilaikę priimta. 33 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. 34 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. 108 87. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Tikriname. Pradam balsuoti. Gyvautis klaut. Balsavimas baigiamas. Priimta. Šimtas. What would you have voted? To ask her what you would have voted. Aha. Do, uh, The, the machine don't work, yeah? Neveikia jūsų balsavimo aparatūra? Oh, uh, uh what she voted in favor? Kaip jūs balsavote už ar prieš? Už. Gerai, tada užskaitysime jūsų balsą. 187. Taip, jis yra patvirtintas šis pakeitimas. 16.10. 188. Kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. 189 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 35 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 195 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, reikia patikrinti. Prašau balsuoti. Devautis klaus. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 196 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 36 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 200. Kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. 201. Kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. 203. Kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. 37. Kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. 209 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. 210 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 38 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 39 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 40 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 41 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Kompromisas 42, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Toliau 226 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 46 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 43 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 233 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 234 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 44 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 45. 44. Atsiprašau, 45 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 243 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 246 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 247 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 249 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 47 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 48 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Keturiasdešimt aštuntas A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 258 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 256 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 52 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 49 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 265 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 266 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 50 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 51 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 270 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 271 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 273 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 275 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antras kompromisas kas už. Atsiprašau. Atsiprašau, sako pirminkė, dar yra 38 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktas kompromisas, su žodiniu pakeitimu prašau. Taip, socialdemokratų frakcija atsijėmė 72 pakeitimą, taigi mes balsuojame už, dėl kompromiso be šio pakeitimo, tai reiškia be žodžių, The... Be šių žodžių. Žodžiu, šie žodžiai išimami iš kompromiso. Okay, thank you. Uh, so... Puiku, dėkoju. Tuomet 11 kompromisas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Tryliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 17 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 95 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 97 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 98 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 109 kom... e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 110 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 111 ir 112 kartu, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 114, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 115 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 116 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 117 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 118 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 119 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 120 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 121. kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 122 ir 123, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 130 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 131 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 132 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, reikia patikrinti. Open. Šau balsuot. And vote is closed. Balsavimas baigtas. Is adopted. Amendment imta. 133 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 136 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas ir penktas pakeitimai kas už, kas prieš susilaikę priimta. Šeštas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę priimta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę priimta. Devintas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 18 ir 19 pakeitimai kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 20 ir 21 pakeitimai kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 24, 25 ir 37 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 30 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 31 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 32 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 34 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 35 kas už, kas prieš, susilaikė priimta priimta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Prašau. Pradame balsavimą. The vote is closed. Balsavimas baigiamas. socialdemokratų frakcijoje dviem balsuoja per daug. Dviem yra per daug balsuojančiųjų. Dabar jau gerai. Peiva, congratulations! Priimta, sveikiname. Okay, thank you. Now, a second. Mm-hmm. Uh, uh, next vote report on that. Toliau balsuojame dėl ataskaitos dėl tarybos direktyvos įgyvendinančios vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą dėl galimybės naudotis prekiamis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo taikymo pranešė Agnieška Kozlovska Rajevič. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trandu, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pas, norite pastikrinti, prašom, tikriname elektroniniu būdu. Primta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Turėtume patikrinti elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Vienu iš socialistų ir demokratų frakcijos per daug balsų. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penkiasdešimt ketvirtas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 59. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 62. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šeštas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Keturioliktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 67. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 71 ir 72. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 73. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 74. Kas už, Atsiprašau, sako pirmininkė, pakeitimas 31. Transporto. Tran 31. Kas už? Ne, čia balsuoti nereikia, sako pirmininkė, atsiprašau. Aštuntasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Tram 15. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Tram 27. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Norite pasitikrinti? elektroniniu būdu. Tran 27 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Vienu socialistų per daug. Tik šiame komitete, ko gero. Balsuoti baigiame. Tran 29 kas už, kas prieš, susilaikė primta. Tran 30, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 83, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 84, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Pasitikrinkime. 84. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Primta. 85. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 86. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 87. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Pasitikrinkime. 87. pakeitimas. Balsuoti baigiame. Primta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devyniasdešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devyniasdešimt pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devyniasdešimt trečias, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devyniasdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 96. kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 97. kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 94. Atsiprašau, sako pirmininkė. 98. kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Balsuoti pradedame elektroniniu būdu, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 99. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Šimtas ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Primta. 103. Kas už, kas prieš, susilaiko primta. 106. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Šimtas dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Šimtas tryliktas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 114. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 115 dviem dalimis balsuojame už pirmą dalį, kas prieš susilaiko primta, antroji dalis, kas už prieš susilaiko primta. Antroji dalis. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Primta. 116. Už pirmą dalį kas prieš, susilaikė priimta. Balsuojame dėl antrosios dalies, kas už, prieš, susilaikė priimta. 117 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 118 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penktas ir šeštas, kas už, kas prieš, susilaiko Priimta. Norite pasitikrinti? Gerai. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. Tryliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta, ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, penktoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Devinioliktas pakeitimas, vėl pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, atmesta. Dvidešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dvidešimt pirmasis, Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 27 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 28. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 29. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 31. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 33. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 38. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta atmesta. 32. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 43. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. O dabar balsuokime už visą. Kas už, kas prieš. Primta. Sveikiname pranešėją. Next voting. voting. Toliau balsuosime dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų darbo. Pranešėjas Džoao Lopes. E, pranešimas 53. Kas už prieš susilaikė. Pasitikrinsime. Pasamas pradėtas, pasamas baigtas. Patvirtinta. 54 pakeitimas. Penkiasdešimt ketvirtas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 58 balsuosime dviemis dalimis, kas už pirmąją prieš susilaikė patvirtinti. Antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 59 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 60 už, prieš, susilaikė atmestas. 61 už, prieš, susilaikė atmestas. 62 dviem dalimis už pirmą kas už, prieš, susilaikė atmestas. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė atmesta. Kompromisas numeris 6, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. 70 už, prieš, susilaikė atmestas. 71 už, prieš, susilaikė atme, e, patvirtintas 72 už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti, dėl 72 pradėkime balsavimą. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, at, susilaikė atmesta. 7 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Amendment 81. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 82 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 83 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 8 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 85 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 87 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 88 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 89 dvi dalis pirmoji už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis prieš, už, prieš, susilaikė patvirtinta. 90 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 91 už, prieš susilaikė patvirtinta. 92 už, prieš susilaikė patvirtinta. 93 už, prieš susilaikė patvirtinta. 94 už, prieš susilaikė patvirtinta. 95 už, prieš susilaikė patvirtinta. 96 atsiprašau. 94, taip? There is only one part, amendment 90. Ar balsavome dėl antros 94 pakeitimo dalies? Ir balsuosime dėl 96. 96 pakeitimas dvi dalis. Pirmoji už, prieš, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta Patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Tryliktas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Keturioliktas, dvi dalis, pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 24 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 25 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 26 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 27 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 28 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 29 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 30 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 31 už, prieš, susilaikė atmestas. 32 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 33 už, prieš, susilaikė, atmestas. 34 pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. 36 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 už, prieš, susilaikė. Atmestas. 38 už, prieš, susilaikė. E, patvirtintas. 39 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 40 už, prieš, susilaikė atmestas. 41 už, prieš, susilaikė atmestas. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 44 pakeitimas e, už, prieš, susilaikė patvirtintas. 45 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 46 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 47 prie, už, prieš, susilaikė patvirtintas. 48 už, prieš, susilaikė atmestas. 49 už, prieš, susilaikė. Atmet, e, patvirtintas 50 už, prieš, susilaikė. Patvirtintas 51 už, prieš, susilaikė. Patvirtintas 52 už, prieš, susilaikė. Patvirtintas. O dabar balsuosime dėl visos nuomonės projektų, kuris buvo pateistas, balsavimas pradėtas. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Mėly kolegos, ačiū. Ačiū už dalyvavimą posėdėje. Posėdį baigiame. Sekantis mūsų posėdis, nepamirškime, vasario 28 dieną. Gero vakaro, iki pasimatymo.